Okay. Dear colleagues, I'd like to ask you to take... Gerbėmėjai kolegos, prašau susėsti, kad mes galėtume dirbti, o tie, kurie tik šnekučiuojasi salėje, prašom iš jos išeiti. Taigi, ponas Dombrovskis ir komisijos narė Tyson turės išeiti laiku, todėl iš karto turime pradėti. Pirmiausiai, Ar turite pastabų dėl darbo tvarkės, jeigu ne, darbo tvarkė tvirtinama? Noriu pasveikinti valdį Drombrovskį, kuris atsakingas už socialinį Europos dialogą, Marion Tyson, kuri taip pat atsakinga už socialinę sritį, judumą. Ir mes pasikeisime nuomonėmis dėl šalims skirtų rekomendacijų komisijos nario Moskovičių vardu noriu atsiprašyti, nes jis, kad jis negali dalyvauti, nes turi kitų įsipareigojimų. Dabar aš keletą žodžių pasakysiu. Komisija toj pristatys CSR šalims skirtas rekomendacijas kuriuose nur įvertinamos valstybių narių padėtis ir teikiamos rekomendacijos. Ekofinas, kuris veiks, turės patvirtinti atskirom šalims skirtas rekomendacijas ir vertinti, kaip jos vykdo šešių teisės aktų paketo reikalavimus. Taigi, suteiksime žodį <clears throat> kiekvienam komisijos nariui, o paskiau po kiekvieno pasisakymo bus klausimų atsakymų etapas. Taigi, iš karto dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Dombrovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Pirmiausiai noriu padėkoti, kad pakvietėte mane kartu su komisijos narė Tyson atvykti į jūsų posėdį ir pristatyti šalims skirtas rekomendacijas ekonomikos politikos srityje, kurios bus netrukus patvirtintos. Apskritai, rekomendacijų yra įskirti trys dalykai skatinti investicijas, tęsti struktūrinės reformas ir vykdyti atsakingą fiskalinę politiką. Ir esu įsitikinęs, kad šie trys elementai padės užtikrinti tvarų ūkio atsigavimą, sukurti naujas darbo vietas ir pakloti pamatus tolesniai geroviai. Kalbant apie perspektyvas, kaip sukurti ekonominę pinigų sąjungą. Tai nebejotinai reikės susitarti dėl to, dėl ko iki šiol nesutarta, tai yra kapitalo rinkų sąjungos, bet aš tikiu, kad komisijos narys Hilas apie tai su jumis kalbėjosi. Todėl Mūsų rekomendacijos yra pritaikytos kiekvienos valstybės narės konkrečiai padėčiai. O tas specifiškumas atsispindi problemose, su kuriomis susiduria atskiros valstybės narės. Todėl kai kuriuom valstybėm narėm rekomendacijos pateiktos detalesnės. Be to, teikdami rekomendacijas mes atsižvelgėme į bendrą patirtį Europos Sąjungoje ir Eurozonoje. Ypač į, ir vertinome per gilesnės integracijos prizmę nepamirškite, kad euro e, zonos atveju praėjusiais metais, praėjusiu metu lapkritį buvo pateiktos atskiros specifinės rekomendacijos eurozonos valstybėms narėms. Todėl iš dalies kai kurie dalykai dubliuojasi. Visos rekomendacijos e, labai konkrečios Ir dabar mes paskelbėme 89 rekomendacijas. Galite palyginti, prieš porą metų jų buvo 150. Rekomendacijų skaičiaus sumažėjimas reiškia, kad jos labiau kryptingos. Ir aišku, rekomendacijos apima ne tik e, vyriausybės, bet taip pat socialinius partnerius ir kitus. Mes raginame valstybės narės uh, toliau dirbti kartu su socialiniais partneriais a, Europinio semestro ribose. Pateiktos rekomendacijos dėl demokratinės diskusijos ir um, mes visada skatiname atviras diskusijas, tikiuosi tokia veiks ir parlamente. Aišku, mes lankysimės kiekvienoje valstybėje narėje, joje bus svarstomos tai šaliai skirtos rekomendacijos. Ir tikiu, kad ir kiti tą padarys. Taigi, aš jau sakiau, problemos, svarbiausios reformos ir kliūtis investicijoms bei ūkio augimui. Mūsų rekomendacijos parengtos esant gana konkrečiai socialiniai, ekonominiai ir politiniai situacijai. ES ekonomika atsigauna, tačiau tai nereiškia, kad nėra jokių rizikos veiksnių nedarbas krenta, bet jo lygis kai kuriuose valstybėse narėse išlieka pakankamai aukštas ir tai kelia nerimą, ypač ilgalaikio nedarbo požiūrių. Makro pusiausvyrą, makroekonomikos pusiausvyrą pasiekta pažango šioje srityje, tačiau ji nėra pakankama. Todėl, kad daugeliu atveju valstybė viešojo sektoriaus skola yra tiek didelė, kad ūkio atsigavimas vyksta per lietai. Toliau, pinigų politika, jinai pakankamai lankščiai vykdoma ir a, bendroji fiskalinė pozicija dabar labiau ekspansyvaus pobūdžio daugelį valstybių narių. Ir tai gana teigiamas dalykas, ypač euro zonoje. Energetikos kainos išlieka žemos, kas irgi yra teigiamas dalykas. Todėl atsižvelgtai labai įvairius veiksnius ir vertinant atliktas reformas bei daugelis valstybių narių yra raginamos sparčiai vykdyti tolesnės reformas, nes kai kurie dalykai gali tiesiog pasimesti. Iš principo pasiekta vidutinės pažangos įgyvendinant praėjusių metų rekomendacijas, bet ta pažanga nepakankama. Dabar, kai kalbame toliau augimo problemos, demografinės problemos, problemos, su kuriomis susiduria socialinės apsaugos sistema ir struktūrinės investicijos bei inovacijos. Tai yra tie pagrindiniai dalykai, tos pagrindinės rytis, kuriuose pažanga nepakankama. Be to, nereikia pamiršti, kad ekonomika vystosi cikliškai ir palankios sąlygos netruks amžinai. Ir jeigu e, augimas skatina laikinosios priemonės, tai tada reikia spręsti struktūrinės problemas. Valstybės narės mes ketiname remti ir joms vykdant struktūrinės reformas pirmiausiai reikia geriau apibriežti iššūkius, kurie kyla o tam komisija siūlo savo palyginamuosius standartus įvairiuose politikos sritise. Komisija pripažįsta, kad norint įgyvendinti reformas reikia parodyti politinę valią. Be to, reformos kainuoja pinigus. Ir todėl reikia galvoti apie viešojo sektoriaus biudžetą bei administracinius pajėgumus. Tam, kad mes galėtume paremti valstybės narės, kurios vykdo struktūrinės reformas. Mes ruošiame steigti tiek ekspertinę programą, tiek e, numatyti specialiasias paramos programas. Ir tikiu, kad ir jūs pritarsite tokios e, programos parengimui. Galiausiai ES struktūriniai fondai taip pat skirti e, valstybėms narėms padėti. Dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad um, daugelie valstybių narių investicinės sąlygos uh, pagerėjo, pašalintos kliūtis investicijoms viešajame sektoriuje, uh, teismų darbe ar uh, verslo sąlygų srityje. Uh, Kitas dalykas, kad valstybės narės turi stiprinti bankų sektorių ir plėsti finansų rinkos produktų spektrą. Valstybės narės e, turi keisti darbo rinką taip, kad darbo netekusi piliečiai galėtų lengviau įsidarbinti, o tam būtina atkreipti dėmesį į profesinį mokymą, mokymasi visą gyvenimą ir socialinės sistemos modernizavimą nes socialinė sistema turi būti finansinių požiūrių tvari. Komisijos narė Tysen apie tai kalbėjęs e, plačiau po keletos minučių. Ir trečias dalykas - atsakinga fiskalinė politika. Tai reiškia, kad bū, turi būti laikomasi bendrų fiskalinės ryties taisyklių, taip pat augimo ir stabilumo pakto nuostatų. Tada galėsime kalbėti apie augimą Būtina toliau kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Pagal Europinį semestrą komisija pasiūlė pasiūlymą, kaip kovoti su a, biudžeto deficito perviršiu. Pirmiausia, mes rekomenduojame tarybai Kiprą Airija ir Slovenija išbraukti iš deficito perviršio šalių sąrašo pagal jų BVP augimą ir pagal mūsų prognozes jų ūkių atsigavimas yra ilgalaikės. Italija, Belgija. Pagal 123 Lisabonos straipsniai vertintos atsižvelgiant į vairius veiksmus ir turi būti vertinamos kaip tenkinančios visus reikalavimus. Be to, tai turi atsispindėti 2017 metų biudžete. Portugalija ir Ispanija neištaisė biudžeto deficito perviršiaus ir todėl joms biudžeto perviršiaus procedūra turi būti taikoma toliau. Mes teikiame fiskalinės. Mm rekomendacijas Europinio semestro apimtyje Portugalija ir Ispanija. Faktiškai yra to šalis, kurių padėti Liepos pradžioje dar kartą išanalizuosime. Todėl, garbus e, parlamento nariai, tiek aš norėjau Jums pasakyti, kaip įžango. Tokia būtų mano, o dabar perdodu žodį savo kolegai. Ačiū. Pana Dombrovskai, komisijos narė teisim. Labai ačiū, gerbės pirmininkė, panai ponios, gerbiami parlamentarai. Kaip jūs žinote, iš tikrųjų darbo planai sparčiai keičiasi, skaitinė revoliucija atneša daug galimybių, bet taip pat iškelia ir daug naujų iššūkių, ypatingai paprastiems žmonėm. Ir tie pasikeitimai be abejo atneša netikrumo, kartais praradimo jausmą. Ir sarimtai būkštojama, kad nemažai žmonių tiesiog svarsto, kaip atrodys ateitis. <clears throat> Nepaisant to, mes stengiame, stengiamės ehm, vykdyti, tęsti reformas ir ehm, kontroliuoti tai, kaip tai įtakoja žmonių gyvenimą. Nesnį mes akcentavome, kad reikia siekti pusiausvėros e, tarp e, saugumo ir lankstumo ir taip pat e, reikia akcentuoti būtent socialinį aspektą. Reformų pastangos davė pirminių pozityvių rezultatų. Darbo rinkos sąlygos vis dar gerėja, nedarbas mažėja. Tačiau reikia daug didesnės pažangos. Kai matome, kad vis dar turime 21 milijoną žmonių, kurie neturi darbo, Ir kai žinome, kad turime daugiau negu 4 e, milijonus jaunų žmonių neturinčių darbo ir skurto lygis e, iš tikrųjų nelabai sumažėjo, tai žinome, kad turime pasistengti labiau. Kalbant apie darbo rinkos reformas Europoje, labai svarbu kurti draugišką aplinką ir taip pat pabrėžti e, įgūdžių svarbą taip pat akcentuoti socialinės pagalbos sistemą ir moterų svarbesnį vaidmenį. E, konkrečios rekomendacijos, kurios yra parengtos, e, būtent ir sprendžia šios klausimus. Daug valstybių narių, pavyzdžiui, Suomija, Rumunija, Slovakija ir kitos yra paragintos geriau integruoti socialinės apsaugos tinklus ir aktyvaus senėjimo procesus, taip pat užtikrinti, kad mm, šitos temas būtų adekvačios. Labai svarbu, kad E, būtų gyventas socialinis ir ekonominis prioritetas, tai yra vėlgi priemonės paversti darbo vietomis. Taip pat labai svarbu spartinti žmonių, e, spartinti moterų dalyvavimą e, darbo rinkoje, tai yra aktualu ypatingai Vokietijai ir Airijai, o taip pat, pavyzdžiui, Ispanija ir Slovakija buvo rekomenduota sustiprinti vaikų priežiūros paslaugas. Kai kurios valstybės narės, tokios kaip Vokietija ir Prancūzija, turėtų ir toliau tęsti pastangas, e, stengdamosi e, mažinti mokesčių naštą tenkačią darbo jėgai. Taip pat kai kurios valstybės narės, tokios kaip Italija ir Bulgarija, e, yra raginamos užtikrinti, kad saugumo tinklai būtų prieinami visiems. Taip pat e, daug dėmesio skirta e, švietimo paslaugoms, e, apmokymams. Mes žinome, kad daug Europos darbdavių ieško kompetitingų darbuotojų, o darbuotojai savo ruoštų irgi ieško darbo vietų, kurios atitiktų jų talentus, jų galimybės, jų poreikius. Taigi labai svarbu, kad bedarbiai vėlgi galėtų grįžti į darbo rinką ir kita vertus, kad atsiverstų kuo daugiau, gali, atsivertų kuo daugiau galimybių visiems. Na ir mūsų darbo planas be abejo palaikys valstybės narės. Kalbant apie pabėgėlius, atskirom valstybėm narėms specifinių rekomendacijų mes nepateikėme, kadangi pagrindinės primačiosios šalis jau dabar vykdo plačią visatmenčią politiką, kurią siekiama mm, integruoti, priimti tos pabėgėlio prašytojus ir kol kas dar per anksti įvertinti ar sėkmingo šitas priemonės. Tačiau mes parengėme plataus tipo rekomendacijas susijusios su priemonėmis, kurios leistų apskritai gerinti asmenų su migrantų praeitimi e, įsijungimą į visuomenę. E, naujų įgūdžių darbo tvarkėje numatytos tokios priemonės kaip e, trečių šalių kvalifikacijos e, pripažinimo skaidrumo didinimas. Ir be abejo, ponai, ponai, visos šitos reformos priklauso nuo socialinio dialogo. Mums reikia toliau skatinti socialinių partnerių įtraukimą į politikos formavimą tiek nacionaliniu, tiek europiniu mastu. Mes matome socialinių partnerių įvairūs lygio įtraukimą, kuriant politiką, ją gyvenant. Kai kurios rekomendacijos e, ragina labiau įtraukti socialinius partnerius vykdant darbo rinkos reformą arba stiprinti socialinio dialogo mechanizmų vaidmenį kaip po tokį. Na ir dar pabaigai keli žodžiai apie es finansavimą. Valstybės narės turėtų pasinaudoti galimybėmis ir panaudoti struktūrinius fondus, e, e, stiprindamos savo reformas ir įgyvendinamos mūsų patiktas rekomendacijas praktikoje. E, Pone pirminkė, gerbimi parlamentarai, tam, kad E, mums pasisektų, reikia, kad visos suinteresuotos šalis, taip pat e, valdžios institucijos, parlamentai, vyriausybės ir panašiai, taip pat socialiniai partneriai ir Europos parlamentas visi prisimtų savo įsipareigojimų dalį. Ir tą progą aš e, raginčiau jūs konstruktyviai dalyvauti diskusijose, laukiu jūsų ataskaitų ir jūs turbūt jau matėte, kad šitas rekomendacijos iš tikrųjų gali turėti dėlės įtakos, sprendžiant socialinius ir užimtumo klausimus. Kadangi e, šitas rekomendacijos e, turi būti integruotas į visas Europos politikos sritis ir tik tokiu būdu mums pavyks sukurti tikrai socialiai integruotą Europą. Ačiū ir esu pasirengusi atsakyti klausimus. Ačiū komisarė Tyson. Kaip jau sakiau, vicepininkas Dombrovskis ir mm, komisarė Tyson turės išvykti griežtai nustatytų laikų, taigi mes dabar turime 20, 92 minutės. E, klausimai bus užduodami prasinė tvarka ir visų prašyčiau, rag, prašyčiau laikytis reglamento, tai reiškia, kad kiekvienas pranešės e, kalbės 3 minutės, vėliau 10 minučių skirta komisijos atstoms ir toliau bus 5 ratai, e, kuriems pirmininkaus mano kolega Ulfspok. E, MP komiteto pirmininkas. Ir dar kartą pakartosiu, kad po 3 minutės skiriame pasisakantiesiems ir 10 minučių bus skiriama komisijos atstovams atsakyti. Taigi pirmiausiai Afrensam 3 minutės ir po to Ampl e, pranešėja Sofija Lachiera, kuri irgi kalbės 3 minutės. Prašau. 2016 CRR rėmėsi 15 metais įgyventintų reikalavimų. Puiku, kad mes pabrėžėme naujus tikslus ir apibrėžėme, kokios priemonės yra reikalingos ir tą palikome apibrėžti valstybėms narėms. Todėl aš noriu užduoti tris klausimus. Pirmiausia, apie investicijas. Makroekonomikos priežastis nulėmė ilgalaikės investicijas tiek privačių, tiek valstybinių subjektų atveju. Galbūt reikėtų labiau pabrėžti, kokios kliūtis yra makroekonominėms investicijoms, kaip galėtų e, viešasis sektorius prisidėti prie tų kliūčių šalinimo. Bet ar to pakaks, aš abejoju. Dėl EFSA dėl struktūrinių fondų. Yra tiek privačių, tiek viešų investicijų trūkumas ir aiškus konsensusas, kad investicijas reikia skatinti. Ar jūs pritarėte naujiems pasiūlymams, kurie paskatintų tas Europoje privataus ir viešojo sektoriaus investicijas? Dėl socialinių klausimų. E, nedarbas ir socialinės rekomendacijos kalbėjo apie konkrečius duomenis. Todėl labai aišku, kad e, užimtumas ir toliau e, vaidina svarbu vaidmenį semestro kontekste. Buvo parengtos rekomendacijos dėl įgūdžių, dėl mokymo ir e, 14 šalių 2015 metais jau parengė savo ataskaitais. Tačiau tragedija yra ta, kad 2020 metais tikslas sumažinti skurdą nebus pasiektas, o komisija net prie išvados, kad situacija pablogės palyginus su pagrindiniais tikslais. Todėl mano klausimas, ar kova su skurdo mažinimu negalėtų būti pagrindiniu tikslu nes CSR e, principai neleidžia, kad e, skurdas Europoje taip įsigalėtų. Ir galutinis mano klausimas dėl šalims skirtų konkrečių rekomendacijų, kad jos taptų mūsų valdymo kultūros dalimi. Šių rekomendacijų įgyvendinimas e, gerokai sumažėjo pagal komisijos vertinimus, net 11 procentų 12 metais, o 4 procentai 15 metais. Tos pažangos trūkumas net konstatuotas mm, rezultatai beveik per pusų mažėja. Mano supratimu bėda ta, kad nacionaliniai parlamentai neįtraukti į procesą. Atėjo laikas ištaisyti šį klaidą. Todėl mano Klausimas toks, ar yra vilties, kad šį procesą mes galime pakeisti, kad nacionaliniai parlamentai taptų organinė integruota proceso dalimi? Ačiū. Alfred, Sofija. Toliau EPP. Sofija. Labai dėkoju pirmininkė, ponius ir ponai, kolegos. ES tikrai daug neligybės ir šalims skirtos rekomendacijos ieško būdų, kaip e, šitas neligybės įspręsti, kaip e, surasti naujų strategijų, daugiau investicijų, daugiau reformų, biudžeto formavimo atsakomybės. Tai EPP mano, kad e, mes tikrai nepasieksime socialinio teisingumo, jeigu išplėtosime tą ekonomikos vystimąsi. Turime kalbėti apie darbo e, vietų kūrimą. Mums reikia tos išplėtotos visuomenės, reikia socialinės rinkos, ekonomikos augimam. Tačiau mes susidurime visuomenėje su tikrai didžiuliais iššūkiais. Graikija kovoja su pabėgėliais, yra terorizmo iššūkis, taip pat vidinės problemos bankų krizė, krizės, kurios kelia ekonomikos krizė. Tai viskas kelia grėsmę Europos projektui. Ar gali būti valstybėms narėms taikomos tos sankcijos valstybėms, kurios ir toliau tęsia reformas, kurios taip stengiasi subalansuoti savo viešuosius e, finansus. Galiu pateikti pavyzdį, mes kalbame apie dešimtis ar net šimtus. milijonų deficito ir valstybės bando išspręsti deficito problemas. Ar jūs pritartumėte, kad augimo planai nesuderinami su sankcijomis. Kaip viena ta pati valstybė, kuri vykdo reformas, dabar dar gali kentėti nuo sankcijų, dėl kurių atsiranda deficitas. Ir tos sankcijos dar buvo susitartos komisijoje. Žinoma, Europa tik tai susiskaldo dėl tokių veiksmų ir nukenčia solidarumas. Mano klausimas toks, ar komisija planuoja taikyti valstybėms narėms sankcijams net ir tokiu atveju, jeigu klausimo svarstymas atidėtas iki Liepos. Antra, jei e, jos pateikė prašymą, tai ar jos gali būti atidėtos, pavyzdžiui, metams. Ir trečia, ar atidėjimas vieneriems metams reiškia, kad e, tikslai būtų nukelti 17 metas ir kokie bus naudojami kriterijai bei bus numatyti tikslai. Ir dar paskutinis punktelis. Mes kalbame apie rekomendacijas. O ekofine bus kalbama šio klausimo Liepos mėnesį, o parlamentas balsuos dėl dokumento tik tai spalį. Matote, kokia yra darbo atvarkė. Panašu, kad euro semestro darbo atvarkė bus pakeista. Ir manau, kad Ample komitetas turėtų parengti savo iniciatyvą pranešimą šiuo klausimu arba pateikti nuomonę. Dėkuoju. Kolegos, būkit mėly, kalbėkite tiek, kiek jums skirta laiko, nes paskutiniai užsirašysieji neturės progos užduoti klausimą. Komisijai 10 minučių atsakyti. Pradėsime nuo vicepirmininko Dombrovskis. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Dėl pirmojo klausimo, dėl Europos semestro mm, ir kliučių investicijoms. Iš tiesų, šiais metais mes susitelkėme į Europos semestro darbus ir e, rekomendacijas, bandėme identifikuoti kliūtis, bandėme gerinti viešojo administravimo e, mechanizmą. Taip pat buvo užduotas klausimas apie investicijų pritraukimo pasiūlymus. Dabar mes įgyvendiname Europos investicijų planą ir kitus projektus, kurie jau buvo patvirtinti. Jie leido pritraukti vieną šimtą milijardų privačių ir valstybinių investicijų. Tai dar kartą įrodo, kad tas Europos investicinis planas leido uh, pritraukti papildomų 350 milijardų eurų. Todėl dabartinė diskusija yra dėl ateities veiksmų ir ar reikia mums pritraukti papildomų investicijų su naujais, novatoriškais instrumentais pagal tą Europos investicijų planą ir būtent e, šio klausimu komisija ir e, prie jo dirba ir per artimiausius mėnesius e, mes pateiksime savo vertinimo rezultatus. Bet kokiu atveju investicijų prioritetas išlieka aukštas. Toliau dėl rekomendacijų įgyvendinimo. Aš savo žanginėje kalboje tai šiek tiek e, apie tai kalbėjau, kad rekomendacijų įgyvendinimas kitas įk nėra pakankamas ir mums reikia e, pasistengti, kad jos būtų įgyvendimos tinkamiau. Žinoma, šitos rekomendacijos, nepamirškime, nėra kažkokie nurodymai ir nėra kažkokio priverstinio jų gyvendimo mechanizmo. Įgyvendinimas pagerės, jeigu bus prisimama atsakomybė ir jeigu bus įtraukiami nacionaliniai subjektai, vyriausybės, parlamentai, kinti suinteresuoti subjektai, socialiniai partneriai, jeigu jie taps atsakingesni, jeigu jie identifikuos politikos iššūkius ir tuomet jie galės labiau tas rekomendacijas įgyvendinti. Aš kalbėjau apie tuos instrumentus, kurie turėtų padėti valstybėms įgyvendinti tas rekomendacijas ir tęsti struktūrinės reformas. Tai būtų techninio pobūdžio pagalba, o taip pat ir struktūrinė pagalba. Taigi, stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį, tai irgi yra vienas iš komisijos prioritetų. Toliau klausimai dėl stabilumo ir augimo pakto bei e, numatomų sankcijų. Kaip jūs žinote, yra sprendimai dėl e, perviršinio deficito e, procedūros pagal 136 sutarties straipsnį buvo taikytos Ispanijai ir Portugalijai. Ir kol kas sprendimų prieimimas buvo atidėtas, todėl aš nežinau, kokį, ar Liepos mėnesį komisija tos sprendimus priims, bet komisija kaip sutarties sergitoje privalo taikyti stabilumo ir augimo paktą. Bet kokia atveju pirmas žingsnis yra pradėti šito periušinio deficito procedūrą ir tik tai po procedūros pradžios, kuomet gauname tarybos pritarimą, jeigu mm, konstatuojamas valstybių neveikimas, tuomet yra įmanoma imtis kitų žingsnių. Žinoma, mes e, suprantame, kokių pastangų reformuoti šalį ėmėsi Portugalija ir Ispanija. Jos sugrįžo į ekonomikos saugimo kelią. Komisija tiesiog norėtų, kad visos šalis galėtų pasiekti jų pavyzdžio ir sugrįžti į tą ekonomikos saugimo kelią. Taigi, tai bet kokiu atveju yra komisijos vienas iš tikslų ir mes žvelgsime, kokiu imsimės tikslų perišinio deficito procedūros metu. Komisijos narė Tysen. Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu gimtają kalbą. skurdas. Nebejotinai, kad mes pagal strategiją Europą 2020 ketiname spręsti šią problemą, tačiau dėje nepadarėme to, ko, ką norėjome padaryti. Todėl skurdo mažinimo problema, skurdo panaikinimo problema išlieka vis dar aktuali tikslai nekeičiami. Jeigu jūs pažiūrėsite, kas rekomenduojama atskiroms šalims 2016 metais, tai pamatysite, kad vos ne pusė valstybių narių turėtų imtis priemonių, kurios padėtų sumažinti skurdo lygį nacionalių lygių. Bet um, skurdo mažinimas yra daugia profilinė problema ir šių metų rekomendacijose nurodoma, kad daugiau reikia dėti pastangų, sprendžiant, užtikrinant a, nedarbo pašalpų mokėjimo didesnį spektrą ir tuo pačiu metu reikia imtis priemonių, kurios leistų darbo rinkai veikti intensyviau, o tai savo ruoštų suprantama padėtų įsidarbinti bedarbėms yra ir pateikta rekomendacijų susijusių su vaikais. Jeigu mes norime padėti galą skurdui, tai reikia tada spręsti ir tas problemas, kurios aktualios vaikų auginimo lygių. Būtent užtikrinti tinkamą vaikų ūkdymą ir priežiūrą ir jų ūkdymą nuo pat ankstyvojo amžiaus. Dar vienas svarbus dalykas - ilgalaikis nedarbas. Jeigu norime mažinti skurdą, tai tada pagal rekomendacijas valstybės narės turi arba įvesti minimalaus atlyginimo nuostatas arba didinti minimalų atlyginimą. Struktūrinės reformos padėtų pagerinti bendrąją padėtį. Dar vienas dalykas tai yra mokesčių neigiamas poveikis darbo rinkai. Ir kartais tas neigiamas poveikis ypač juntamas tais atvejais, kai ūkio, šeimos ūkio pajamos labai nedidelės. Aišku, visi tie komentarai, kuriuos mes teikia, rekomendacijos, kurias mes teikėme anksčiau, dėl įgūdžių, tobulinimo ir taip toliau, iki šiol galioja. Taigi svarbiausia, kad mums reikia spręsti skurdo mažinimo problemą per įvairius, įvairių priemonių pagalbą daugelis dar nepadarė pakankamai ir todėl mes rekomendacijome dar kartą ir dar kartą atkreipiame valstybių narių dėmesį, kad būtina toliau vykdyti struktūrinės reformas, jeigu norime sukurti atsakingai socialią Europą. Ačiū. Dabar um, keturi uh, nariai galės pasisakyti, paskirstant po lygiai ekonomikos ir užimtumo komitetams. Pirmiausia, Darius Rozata iš um, ekonomikos reikalų komiteto. Ačiū pirmininkė. Mano komentaras skirtas komisijos nariui Dombrovskijui. Jūs atkreipėte dėmesį į labai žemą našumo augimą Jeigu pažiūrėsime tas rekomendacijas, kurios buvo pateiktos 2008-2009 metais, tai pamatysime, kad e, ta rekomendacija buvo nemažiau aktuali, bet nuo 90 metų trešdėlių išaugo našumas. Tai kaip komisija paaiškintų, kodėl dabar našumas taip pamažu auga ir ką valstybėms narėms rekomenduoja, kad būtų išteisyta padėtis? Antras klausimas skirtas komisijos nariai Taisin. Šiais metais Europinio semestro ribose daugiau dėmesio yra skiriama socialiniams ir darbo rinkos klausimams. Ir rezultatų suvestinė, kriterijai ir to pagalba tikimasi, kad analizė bus išsamesnė. Bet kaip visą tai atsispindi konkrečiose šalims skirtose rekomendacijose ir ką valstybės narės turi padaryti, kad pagerėtų naujų darbo vietų kūrimas kad būtų patobulinta atskiruose valstybėse narėse darbo rinkos teisėkura. Ačiū toliau užimtumo komiteto vardau Mario. Na, aš išlašiau penkias sekundės, ponė pirmininkė Trono. Taip mes pripažįstame, kad Europinio semestro ribose, paraginus, aišku, rimtai Europos parlamentui, daugiau dėmesio yra skirima socialiniams klausimams. Tačiau mūsų nuomonė vis tiek to dėmesio nepakanka. Nes jeigu nuoširdžiai norime sumažinti aukštą nedarbo lygį, ypač jaunimo tarpę, jeigu iš tiesų norime užtikrinti geresnius socialinius standartus visoje Europos Sąjungoje ir spręsti socialinės neligybės klausimus, mums reikalinga daug ambicingesnė strategija. Svarbu apibriežti tikslus nedarbo srityje ir socialinės lygybės socialinių standartų srityje. Tai pirma. Toliau reikia pažiūrėti, kaip yra parengtos reformos, ar jos tikrai padės įspręsti socialinės problemas. Trečia, reikalinga imti socialinių investicijų ir joms skirti deramą dėmesį bendruosiuose investicijų planuose. Uh, nes dirbtinė konvergencija, jinai socialinės neligybės nesumažins. Nesumažins jos ir vangiai paklausa. Ir dar vienas dalykas - makroekonominės pusiausviros stoka. Taigi visi šie veiksniai svarbus ir tikriausiai e, valstybės narės, kuriam netaip gerai sekasi, turi, jų padėtis turi būti išanalizuojama atskirai. Bet ir tos valstybės narės, kurios yra labai konkurencingos, turi plėsti savo pasiūlą uh, išorės um, santykių srityje. Ir galiausiai pinigų sąjunga, ekonominė ir pinigų sąjunga, kaip visą tai daro. Ačiū toliau Joachim Stabatė, žimtumo komitetas, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pastaba skirta komisarui Dombrovskijui. Parlamente ir jo komitetuose dažnai girdžiu, kad reikia skatinti augimą, reikia daugiau investicijų, nedarbo lygis per aukštas, kad pasiekta pažangos, bet ji nepakankama. Komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad e, metas kalbėti atvirai apie viską pavyzdžiui, Graikijos atvejais. Graikija vis dar smunka, nepaisant visų Europos Sąjungos politinių žingsnių. Specialistai sako, kad Graikijos ekonomika beviltiškai nekonkurencinga ir tie pinigai, kuriuos gauna Graikija, jiems nepadeda. Mes tiesiog e, padedame Graikijos kreditoriams. Bet mes nekalbame dabar apie Graikiją. Mes kalbame apie eurozonos išgyvenimą. Mes kalbame apie tai, kad ji neturėtų subirėti, nes jeigu Graikija pasitrauks iš eurozonos, ko gero iš jos e, gali tekti pasitraukti ir kitoms valstybėms narėms. Tai ką gali padaryti Graikija? Pasinaudoti valiutų kurso skirtumais negali. Nes labai dažnai ekonomika skatinama per valiutų kursų sviravimus. Graikija turi sumažinti savo viešojo sektoriaus skolą, o tam reikia, kad būtų daromos ženklios investicijos į Graikijos ekonomiką. Bet kaip sukurti darbo vietas, kad iš valstybės žmonės nebėgtų? Dar viena pastaba susijusi su darbo rinka. Italijos finansų ministras sako, kad Jeigu negalime pasinaudoti valiutų kursų sviravimu kaip kompensaciniu mechanizmu, tai turime tokio kompensacinio mechanizmo ieškoti darbo rinkos srityje. Bet netiek daug yra galimybių. Jeigu palyginsite Šveicariją ir Portugaliją, pavyzdžiui. Šveicarijos franko vertė euro atžvilgių yra užkelta. be darbo laikas didinamas nuo 42-44 procentais, nedidinant darbo atlyginimo ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis konkurencingumas. Ir kas nutiko Portugalijoje? Portugalijoje darbo valandų skaičius per savaitę sumažėjo nuo 308 iki 305 valandų ir Portugalijos vidutinio darbuotojo našumas taip pat smuko vis smūgs atitinkamai ir ekonomika. Bet tam, kad Portugalija įgytų konkurencingumą, ji turi e, nuvertinti valiutą, bet ta valiuta, jos vertė kyla. Tai kaip visą tai gali veikti konstruktyviai, kaip mes galime pasiekti mūsų norimo rezultato - aukštesnio užimtumo lygio, ekonomikos augimo. Ačiū. Pirmiausia, e, pirmininkui Dombrovskijui suteiksiu galimybę atsakyti. Na, pirmiausiai dėl lėto našumo augimo. Jūs teisingai pastebėjote. Tai susiję su lietu ekonomikos augimu. Priežastis kelios. Viena iš jų jau aptarėme ir tai užsienio investicijų stoka. Nes kai trūksta investicijų, nebejotinai uh, užkertamas kelias ūkio augimui ateityje. Ir jeigu ūkis auga, tai auga per lietai. Kitas dalykas, EBPO, pavyzdžiui, atlygo kai kurias tyrimus ir analizavo, kiek um, efektyvus rinkos veikimas. Ir pastebėjo, uh, kad našumo lygis pagal bendrovės taip pat skiriasi. Žemesnio našumo bendrovės iš esmės veikia tik tam tikrose rinkose, bet tokiu būdu jų žemas našumas atitinkamai numuša ir bendrai jų rinkos našumą. Jeigu norime užtikrinti tvarų ūkio augimą ir gerą perspektyvą, tai reikia galvoti apie daug aukštesnį našumo lygį ir didesnę, didesnį konkurencingumą. Štai tokia yra logika, kurią komisija vadovavusi teikdama šalims skirtas rekomendacijas, siūlydama imtis priemonių našumui didinti ir tam galų gale parengtos rezultatų suvestinės. O diskusijos, kaip jūs žinote, tebe vyksta taryboje ir tikėkime, kad jau Birželio mėnesio ekofino posėdėje, kuris vyks po keletos dienų, bus įmanoma dėl kai kurių dalykų susitarti. Dabar dėl geresnės socialinių aspektų integracijos į Europinio semestro sritį. Na, pirmiausiai noriu padėkoti, kad jūs e, įvertinote teigiamai mūsų atlikto darbą ir tikiuosi, kad mes ir toliau gerai dirbsime, integruodami socialinius aspektus į Europinį semestrą. Dabar dėl mokestinės konsolidacijos ir atsakomybės mokesčių srityje. Turiu pastebėti, kad mes nebegalime užsiimti bendrąją fiskalinę konsolidaciją nes um, eurozonos fiskalinė sistema šiek tiek jau ir taip išsiplėtė ir struktūrinis biudžeto deficitas atspindi ekonomikos cikliškumą. O dabar deficitas truputį e, didėja būtent dėl cikliškumo priežasties. Nors mes aišku tikimės, kad e, bus įmanoma pasistumėti į priekį ir bent jau šį mėnesį mm, dėl pirmojo pirmininkaujančių valstybių ataskaitoje nurodyto etapo bus imtasi deramų žingsnių. Toliau. Visi klausimai susiję su Graikija ir jos padėtimi. Komisija jau beveik baigę pirmosios peržiūros dokumentą, kurį būtina parengti, jeigu nori Graikija gauti kitą finansinės pagalbos išmoką. Kalbant apie Graikijoje vykdomas reformas, tas, kurias įvykdytos praėjusiais metais, dera pasakyti, kad jos padėjo sustiprinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrinti geresnį Graikijos finansų stabilumą. Mes taip pat tikimės, kad Graikija artimiausioje perspektyvoje sugebės užtikrinti ir ūkio augimą. Toks augimas stebimas dabar 27 iš 28 valstybių narių, tai rodo, kad programa e, ūkio, atsiga, ūkio atsigavimo programa yra teisinga ir mes tikimės, kad Graikija pademonstruos augimo a, žingsnius dar šiais metais. Kitas dalykas, kad jeigu jūs esate eurozonoje, tai negalite, neturite nacionalinės valiutos ir negalite žaisti kursų sviravimo. Ir tai dėl labai svarbu stebėti, kaip eurozonos valstybės narės sugeba konkuruoti, kiek jų ekonomika konkurencinga. Ir jeigu konkurencingumas krenta, tada būtina laiku imtis jį didinančių priemonių. Ačiū. Ačiū, vicepirmininkė. Prieš perdamas pirmininkavimą savo kolegai, noriu steikti žodį komisarį Tais. Ačiū pirmininkė. Dėl pono Rozetė klausimų ką mes darėme su socialiniais e, indikatoriais ir procedūra, mes panaudojame tą medžiagą šalių ataskaitose, nes tai leido mums geriau supažinti, geriau išanalizuoti padėtį valstybės narise, mes panaudojame tai ir tai atsispindi atskirom valstybėm teikiamuose konkrečiuose rekomendacijos, ypatingai dėl jaunimo ilgalaikio bedarbo problemų kalbant apie aktyvumą, vėlgi e, tose skilse, kurios kitos aktyviai darbo rinkos politikai, e, mes patikėme rekomendacijų maždaug pusiai valstybių narių. Ir čia pabrėžiama vėlgi, kad būtina socialinę apsaugą derinti su žmonių aktyvinimu. E, ypatingai tų žmonių, kurie naudojasi socialinę apsaugą. Kalbant apie žimtumo neutralumą, vėlgi mes parengėme tam tikrų konkrečiom valstybėms skirtų rekomendacijų, galbūt kiek mažiau negu galima būtų tikėtis, bet vis dėlto taip, mes tai padarėme, taip pat e, dėl jaunimo užimtumo, dėl jaunimo įdarbinimo iniciatyvos, mes irgi svarstome, kaip toliau galėtumėm tęsti šį procesą, tai atsispindi valstybėms skirtose rekomendacijose. Ta pati galim pasakyti ir apie ilgalaikį užimtumo perspektyvą. Man atrodo, turime mažų mažiausiai šešias valstybės narės, kur greta strategijos mes parengėme rekomendacijų dėl ilgalaikio nedarbo sprendimo. Taigi, prašau, vos niekas ketvirtai valstybė nariai, mes parengėme tokias rekomendacijas. Kalbant apie mm, užimtumo e, sutartis, kontraktus, mes tam tikrom valstybėm narėm pateikėme pastabų dėl e, darbo rinkos e, dualumo, dėl to, kad e, reikėtų E, netipiškas sutartis dažnai keisti nuolatinio įdarbinimo sutartimis. E, be abejo, mes suprantame, kad vyksta tam tikra e, evoliucija ir judama ne tik tai link netipinių kontraktų, tačiau taip pat ir prie vadinamos civilinės teisės užimtumo pobūdžio, kada žmonės na, praktiškai dirba patys savo ir iš tikrųjų tai yra daunų tendencija darbo rinkoje. Mm, Toliau, atsakant į ponas Rodrygės klausimą dėl neligybės, mes esame, mes tikime savo mm, fiskalinės atsakomybės struktūrinių reformų, e, vadinamą trikampių. E, E, investicinių planų, nes tai turėtų padinti produktivumą ir be, be sukurti papildomą gerbuvį. E, tai neįvyks per naktį, bet mes esame tikri, kad visose šitose srityse struktūrinės reformos gali duoti pažangos, e, gali atnešti naudos, kaip valdys tik minėjo gilėjantį ekonominį ir piniginę sąjungą kelia aiškius tikslus, kad reikia dar glaudesnės sąjungos, kadangi uh, to mums reikia, norint užtikrinti e, ekonominės ir e, pinigų sąjungos stabilumą. Ir taip pat e, Jean-Claude Jungeris yra mm, išsakęs, kad mes siekiame tam tikros sanglaudos ir pirmiausiai sanglaudos nukreiptos į viršų. Tai yra ambicingi planai ir aš manau, kad mes tiesiog visi turėtumėm bendradarbiauti siekdami šių tikslų. Ačiū, ačiū, ponė Simon, už pirmosios dalies pirmininkavimą. O dabar suteiksiu žodį Nils Turvals. Minutė 30 sekundžių. Ačiū, ačiū komisarai, kad e, esate čia. Aš manau, kad Europos Sąjunga kartais beveik su religinė aistra žiūri į sanglaudą ir panašius dalykus. E, tai atskleidė kai kurie tyrimai. Iš tikrųjų, kai kurie tyrimai rodo, kad ta sanglauda nelabai veikia. Ir jeigu grįžtumėm prie tam tikros istorinės ironijos, kai Komendels e, tyrimas, e, kur buvo kalbama apie augalų veislių išvedimą, vėlgi dabar mes palaikome e, tam tikrą mm, e, vos nereliginį tikėjimą tuo, kad e, galima būtų hybridizuoti ir tam tikras valstybės, ir šalis, ir taip pat apie, kalbant apie vaikus, vaikų hybridizavimo. Tiem. Toliau stiksiu žodį kitam kolegai. E, dėkuoju pirmininkė, tikiuosi, kad man pakaks laiko trumpai pasisakyti. Mes daugiausiai kalbame apie valdymą ir aš iš karto pereisiu prie esmės. Dabar. E, iš tikrųjų, val, val, valdymas nėra, val, arba valdysena nėra, nėra reali, nėra adekvati, jeigu ji pasireiškia tik tai rinkiminiais laikotarpiais. Reikėtų įsižiūrėti, kokia yra valdysenos struktūra tose valstybėse, kurias jūs stebite, kadangi iš tikrųjų esama valstybių, kurios pasiekia praktiškai struktūrinio nevaldomumo, skaitant ir manąją šalį. Ir antra, gal tai ir gera naujiena, bet iš tikrųjų, kaip gali būti e, kad jaunimo e, nedarbo e, srityje yra pateikta mažiau rekomendacijų negu pernais metais. Aš žinau, kad ta problema gal šiek tiek švelnėja, bet vis dėlto toliau dėl flex security. Um, flex security reiškia, kad kai prarandate darbą, um, tai valstybė jumis pasirūpina ir tai yra didžiulė našta viešiesiams fondams, valstybės fondams. Ketvirtas dalykas, kažko trūksta tolesniai veiklai sprendžiant nedarbo problemas. Visų pirma, Nežinau, ar dėl to, kad nesusikalbame, ar e, tiesiog e, kyla problemų perkeliant darbo jėgą, bet turime atsižvelgti į e, lygybės e, trūkumą ir tai be abejo veda prie kitų problemų su žimtumu. Nematies. E, aš užduosiu labai trumpą klausimą komisarui Dombrovskijai. Aš nemanau, kad jis atsakė į klausimą dėl sankcijų, todėl noriu dar kartą grįžti prie šito klausimo. Jūs sakėte, kad komisija užtikrina pozityvę ekonominę atmosferą, tačiau jūs neatsakote į tam tikrus štai iškeltus klausimus, panašu, kad blefuojate. Ar manote, kad įmanoma, jog komisija kaip nors pakeistų savo elgesį? Um, tų valstybių atžvilgių, kurios e, sukūrė per didelį deficitą. Ar, ką Jūs galite pasakyti, kad pavyzdžiui Portugalija ir Ispanija taikomos vienokios priemonės, tarpu Prancūzija ir Belgija tos pačios priemonės netaikomos? Nes e, man sudaro įspūdis, kad arba Europos komisija turi tam tikras na, savo favoritės tarp politinių partijų ir vyriausybių, arba komisija tiesiog vertina E, atskirų valstybių ekonominį svorį, nes kitaip iš tikrųjų negaliu paaiškinti komisijos elgesio. Taigi aš labai tikiuosi, kad galų gale komisaras atsakys aiškiai apie šitas sankcijas, kadangi tai yra teisinis ir politinis barbarizmas, kuris gali pribaigti visą Europos projektą. Ačiū, ponia Lopes. Žodis jums. Pimenta Lopes. Ačiū, pirmininkė. mes matome, kad Europoje yra dviejų greičių e, valdysena ir kada iš tikrųjų mm, kai kurios valstybės patiria neprimtiną spaudimą, vos ne šantažą, pavyzdžiui, Portugalija yra viena iš tokių. Trojkos įsikišimas 120 e, mm, milijonų žmonių gyvena skurde ir apkarpomi atlyginimai Ehm, apmokestinama darbo jėga, privatizuojamos viešusios paslaugos, ypatingai švietimo paslaugos, e, trūksta augimo, e, vartojimas skatinamas, tačiau nekurimas darbo vietos, kiek komisija dar tęs šitokią politiką ir primetinės valstybėms e, konkrečias rekomendacijas, kurios tikrai nėra nei demokratiškos, nei, nei primtinos ir kartais tiesiog neįgyvendinamos, pavyzdžiui, Portugalijoje deficito mažinimo priemonės, kuris numatė trojka, buvo primestos, išaugo valstybės deficitas ir galų gale valstybės yra paliekamos, taip sakant, kreditorių e, maloniai, įsiskolinimai auga, mokami milijonai eurų palūkanų ir komisija neleidžia persidaryti dėl valstybės skolos. Kągi, pane Dombrovski, galimybė jums atsakyti. Gerai, ačiū pane pirmininkė. Dėl pirmo klausimo susijusio su sanglauda. Iš tikrųjų, sanglauda yra procesas, kuris vyko visai geru tempu prieš ištinkant finansų ekonominį krizį, tačiau dėja po to procesas įstrigo. Ir iš tikrųjų vienas iš mūsų politinių prioritetų būtų būtent atgaivinti šį sanglaudos procesą. Ir, kaip jau minėjau, tai reikštų, kad suartėjimas turi vykti tarp valstybių narių pragyvenimo lygio ir taip pat pačiose valstybėse narise būtent mažinant pajamų netolygumo lygį. Esama įvairių būdų ir dėl to komisija taip pat naudoja tą lyginamą analizę, keičiasi geriausios praktikos, geriausios patirties pavyzdžiais ir stengiasi skiepyti tos gerosius pavyzdžius kitose valstybės narėse tam, kad e, visas procesas link sanglaudos judėtų sparčiau. Toliau Kalbant apie klausimus dėl e, valdysenos ir dėl to, kad e, pateikta mažiau rekomendacijų kovoje su nedarbu, kovos su nedarbu srityje, ypatingai dėl jaunimo nedarbo, e, taip pat dėl vadinamą flexicurity. Na, iš tikrųjų, šį europinį semestrą mes siūlome mažiau ir kryptingesnių šalims pritaikytų rekomendacijų. E, ką pozityviai vertina ir parlamentas savo dokumentuose. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad jeigu viską laikysime prioritetu, tai galų gale jokių prioritetų apskaitai nebus. Todėl mes nusprendėme pasirinkti siauresnės sritis ir politinės sritis, kur mes teikiame tas rekomendatorius. Na ir kalbant apie socialinis ir užimtumo rodiklius, jie e, turėtų įgyti didesnį svorį šiame Europos politikos cikle. Ir kova su jaunimo nedarbu iš tikrųjų yra vienas iš esminių prioritetų. Taip pat komisija hmm, parengė vieną iš pirmųjų savo papildomų pasiūlymų, kur yra teikiamos naujos iniciatyvos, kaip e, spartinti jaunimo užimtumo iniciatyvos ir jaunimo garantijų įgyvendinimą. E, toliau, jeigu grįšime prie stabilumo ir augimo pakto taikymo, leiskite dar kartą pakartoti, kad komisija kaip sutarčių saugotoja privalo taikyti stabilumo ir augimo pakto nuostatas. Ir komisija prieėmė sprendimą grįžti prie šių klausimų susijusių su statė 126 straipsniu tiek Portugalijos, tiek e, Ispanijos klausimų um, Liepos pradžioje. Tačiau dabar negaliu užbėgti už akių ir ką nors komentuoti apie tai, kokį sprendimą galėtų priimti komisija Liepos mėnesį. Todėl nieko detaliau negaliu jums atsakyti. Toliau buvo keliamas klausimas dėl Prancūzijos ir Portugalijos ir ar iš tikrųjų visos valstybės e, traktuojamas vienodai. E, ar galioja lygus požiūris. Tai iš tikrųjų rimta pastaba ir kaip buvo pabrėžta, jau nekarta komisija taiko stabilumo ir augimo paktą, remdamas taisyklėmis ir įrodymais ir be abejo ir atsižvelgiama taip, taip pat ir e, tam tikram arba naudojimas tam tikrą sprendimo laisvę, kurią palieka tos taisyklės. Kalbant apie Prancūziją, Prancūzija turėtų sutvarkyti savo deficitą. Kitą metą e, jisai turėtų sumažėti žemiau negu 3 procentai BVP, komisija be abejo prižiūri šį procesą ir be abejo mes laukiame taip pat ir Prancūzijos biudžeto projekcijų 2017 metam. Kalbant apie Belgiją, Belgija, reikėtų pabrėžti, dabar jau nebeviršyje nustatyto deficito lygio. Ačiū. Dėkuoju, komisarė Tyson. Kalbėsiu trumpai ir atsakysiu tik tai į keletą klausimų susijusių su jaunimo nedarbu. Manau, kad jeigu pažvelgsime į skaičius, matome, kad situacija šitiek pagerėjo. Jeigu palyginsime 2016 m. balandį ir 2015 m. balandį, mes matome, kad 495 tūkstančiais bedarbių tapo mažiau. Tai reiškia, kad mažiau žmonių yra be darbo. Ir tai yra ko gero geras procesas, gera kryptis, bet, bet vis dėlto dar turime 4,2 milijonų bedarbių. Taigi negalime to pasitenkinti ir turime tęsti jaunimo garantijų programą. Uh, Na, iš tikrųjų, kai vertiname Cezar, e, taip dažnai apie tai galbūt nekalbame, tačiau m, mm, šitie dalykai yra išdėstyti preambulėje. Ir skaitydami e, pamatysite, kad mes tikrai nepamiršome jaunimo nedarbo problemos arba nepaspaudėme kažkokio tai stop mygtuko, tebėra mm, šita problema. Prioritetas, kadangi jeigu turime apie 4 milijonus ar daugiau, netgi ne 4 milijonus jaunuolių ieškančių darbo, Tai sakyčiau, kad be abejo turime apie 4 milijonus asmeninių dramų, kadangi šitie žmonės negali pradėti savo nepriklausomą gyvenimo. Ne... Mes turime daryti viską, kad jiem padėtumėm. Kalbant apie jaunimo garantiją, mes e, apibendrinome mm, rezultatus, patvirtinome įgyvendinimą ir mes matėme, kad tai pagelbė iš tikrųjų, kada įvairūs projektai kuriami vietose, tačiau be abejo mes dar E, ketiname įvertinti visą procesą ir išsiaiškinti, ką galima būtų padaryti geriau, ar reikėtų prašyti papildomų lėšų, ar dar kažko tai. E, laukiame vidurio laiko tarp ataskaitos, suprantame, kad viskas dar nėra pasiekta, tačiau be abejo struktūrinės reformos vyksta, matome, kad esame mm, spartesnio perėjimo prie E, darbo rinkos, e, įvairios tarnybos dirba savo darbą, mes taip pat e, draugė su verslu intensyviai dirbame tam, kad būtų parengtos įvairios apmokymų, pameistyšių programos ir panašiai, kad žmonės taip pat skatiname ir nacionalinę, ir vietos valdžią, arba regionų valdžią palaikyti panašias iniciatyvas, kurti įvairias partnerystės pamestryčio alijansus ir panašiai, tiesiog, kad visą tai sudarytų jaunimui papildomas sąlygas įdarbinti. Bet be abejo, dar daug reikia nuveikti, mes tai suvokiame. Uh, Dėkuoju. Toliau žodis suteikimas ir nesurtason. Dėkuoju, klausimą noriu užduoti mūsų vicepirmininkui Dombrovskijui dėl Ispanijos biudžeto. Kovo 9 rekomendacijos dėl perviršinio deficito, jūs pastebėjote, kad mm, po e, pajamų mokesčio reformos sustojo biudžeto perviršinė procedūra. Kaip tai įvyko, mano klausimas. O kitas klausimas, pagal to perviršinio deficito procedūrą norėčiau išsiaiškinti, ar procedūra numato tokį scenarijų, kad Ispanija gali mažinti mokesčius. Ar yra čia kokios nors veikimo erdvės tokiam sprendimui? Tatjanos Stanokas žodis jums. Dėkoju. Mano klausimas dėl šalims skirtų socialinių ir ekonominių rekomendacijų. Vicepirmininkas Dombrovskis ką tik minėjo, kad rengiantas rekomendacijos prioritetas buvo skirtas socialiniams klausimams ir užimtumui. Jūs turite iš tiesų ir atitinkamus instrumentus patikrinti, kaip tos rekomendacijos įgyvendintos, tačiau nėra jokio mechanizmo, užimtumui, užimtumo rodikliams patikrinti. Čia klausimą jau skiriu komisariai Tysen. Ar turite kokiu nors pasiūlymu, kaip sužinoti, kaip įgyvendinamos valstybėse socialinės rekomendacijos? Kitas su tuo susijęs klausimas. Ką daryti, kai Socialinės rekomendacijos yra derinamos su ekonominėmis rekomendacijomis. Jūs žinote, kad 2009 metais buvo pradėtos taikyti tos taupimo griežtos e, priemonės ES ir jūs žinote, kad tos priežastis e, tai e, apsaugojo, pavyzdžiui, Latvijoje tik neapsaugojo tų pažeidžiamiausių gyventojų sluoksnių. Dėkoju, Marko Valį. Ačiū pirmininkė. Aš irgi kalbėsiu šiek tiek ilgiau, nes kalbėsiu savo kolegos vardu. Dėl valdysenos galima konstatuoti, kad komisijos elgesys yra pakankamai aiškus, kas yra svarbiausia. Yra reformos, taupimas, Ir kai žvelgime į tai, kas vyksta Prancūzijoje ir kitose šalise, tai piliečiai iš tiesų turi teisę e, protestuoti ir ginti savo teises prieš e, tokius primetamus sprendimus. Kai kuriuose šalise, Graikijoje, Italijoje, siekiama sumažinti tas e, spekulacinės spekuliacinius veiksmus, kad e, nebūtų piknaudžiaujama ta pagalba Graikijai ir kitoms valstybėms. Turėtumėte iš tiesų įsiklausyti į Starbatytį, profesorius Starbatytį mintį, kuris teigia, kad euras neveikia. Tai yra vienintelis Vokietijos e, atstovas, kuris e, šioje situacijoje iš esmės suvokia, kad euras jungia tas valstybės, kurioms vadovauja Vokietija, kuri e, kuria savo perviršinį biudžetą. Dar šiais metais buvo sukurtas 200 milijardų tas perviršinis debiučitas, tačiau dabar bandoma kaip e, rasti būdų, kaip e, tuos pinigus panaudoti. Aš galėčiau, norėčiau jūs pasveikinti. Dabar jau jūs pertrauksime. Atrodo, kad aš turėjau tris minutės, o ne dvi. Aš iš tiesų sakau tos dalykus, kurių, kurie jums nepatinka. Aš iš tiesų turiu tris minutės, nes kalbu taip pat savo kolegos vardu. FDD irgi yra ta pati, tokia pati frakcija kaip ir kitos, kodėl jūs man leidžia kalbėti ilgiau. Dėkuoju, toliau žodis Dominik Mate. nenorėčiau kartotis. Aš manau, kad problemą jūs žvelgite ne iš tos pusės. Jūs sprendžiate ne priežastys, o pasiekmes. Jūs kalbate apie apsaugos priemonės tose šalyse, kuriuose gamyba yra pigi. Jūs kalbate apie tai, kad globalizacija neišvengiama ir joje reikia dalyvauti. Jūs patys kurite socialinį dempingą, mūsų šalise. Komandiruotų darbuotojų teisės, konkuren... sąžininga konkurencija, laisvas paslaugų ir asmenų judėjimas. Visa tai turėjo prisidėti prie konkurencijos augimo ES, tačiau dabar nuo to atsiranda vis daugiau nedarbo. Aš turiu du klausimus. Kiekvienam iš jūsų matome, koks yra kontekstas ir kodėl jūs tęsėte dėrybas su JAV dėl TTIP susitarimo, tuo tarpu, kai visiškai aišku, kad e, JAV gamyba sužlugdys Europos gamybą, kai yra 25 milijonai bedarbių ir 4 milijonai jaunimo bedarbių, kokią jūs siūlote ekonominę ir socialinę politiką dabar žodį suteiksime vicepirmininkui Dombrovskijai. Pirmiausia, dėl Ispanijos biudžeto ir pajamų mokesčio reformos. Mes manome, kad biudžeto sumažinimas Ispanijos atveju susijęs nu, su pajamų mokesčio reforma. Bet tai nėra tos veiksmingiausios priemonės. Mes jums pateiksime techninį vertinimą, pateiksime jūsų informacijai. Toliau klausimas, ar yra erdvės veiksmams tai jūs žinote, kad komisija Ispanijai rekomendavo sumažinti savo valdysenos e, biudžetą 3,5 procento ir beveik 4 procentais iki 17 metų. Tai yra tos procedūros, kurios siūlomos pagal peršinio biudžeto e, procedūrą. ir taikomos tol, kol Ispanija nustato fiskalinius prioritetus bei tvirtina naujas priemonės. O Ispanijai numatyta ir toliau siūlyti mažinti mm, gyventojų pajamų mokestį ir peržiūrėti biudžeto sandarą, pajamas, subalansuoti pajamas ir išlaidas. Tai yra kaip ir bendro pobūdžio pasiūlymas valstybėms narėms e, sumažinti darbo jėgos, ypač mažai apmokamos darbo jėgos apmokestinimą. Ir tai iš tiesų yra žalinga augimui. O didinti kapitalo apmokestinimą, e, taigi gyventojų pajamų mokestis yra tik tai vienas elementas visame šitame kontekste. Toliau fiskalinės ir ekonominės. E, fiskalinė ir ekonominė logika palyginus su socialinė logika. Taip, e, mes bandome vis daugiau e, kreipti dėmesio į užimtumo ir socialinius klausimus. Žinoma, mes turime prisitaikyti. Ir įvesti papildomą socialinį saugumo tinklą, kuris būtinas ypač po šitos krizės. Toliau kitas klausimas apie tą taupimą ir bendrą mūsų politiką, kokie kryptimi mes einame. Reikia pripažinti, kad dabar struktūrinis biudžeto deficitas Europoje auga. Žinoma, situacija tarp valstybių yra nevienoda, tačiau buvo užduotas klausimas apie Vokietijos perviršinį biudžetą. Taip iš tiesų Mes tą aptarėme Vokietijai skirtose rekomendacijose ir dėl to Vokietijai siūloma šitą situaciją subalansuoti, rekomenduojama pasinaudoti visomis fiskalinėmis priemonėmis e, skatinti investiciją ir vartojimą. Toliau kitas klausimas dėl laisvo darbo jėgos, prekių ir asmenų judėjimo. Tai yra tos trys laisvės, kurios yra ES vidaus rinkos pamatas, todėl Europos komisija yra įsipareigojusi šias laisvės ginti. Toliau dėl dėrybų su JAV, TTIP dėrybų, tai dėrybos yra tęsiamos ir mūsų dėrybų prioritetas yra apčiuopiamas ir suvokiamas tiek mūsų, tiek JAV. Dėl pabėgėlių krizės klausimas yra labai kompleksiškas ir tikriausiai ne mūsų diskusijų objektas, bet ES turi pareigą padėti tartautinės apsaugos prašantiems piliečiams. Žinoma, tuos pabėgėlius galima diferencijuoti, skirti, kur yra ekonominiai migrantai ir pabėgėliai, ir sustiprinti es išorinių sienų apsaugą. Ir tą mes esame įsipareigoję daryti ir toliau. Ačiū toliau komisijos narė Taisin. Trumpai, nes man atrodo, kad valgys į daugelį klausimų jau atsakė. Aš noriu pakalbėti apie pabėgėlių e, priėmimą. Kodėl mes Europoje bandome susitelkti, kodėl mes laikomės moralės arba sąžinės principų. Mes turime tą tiek teisinę, tiek moralinę prievolę priimti tuos, kurie ieško apsaugos ir nori išsaugoti savo gyvybę. Turėdami 500 milijonų gyventojų mes turėtume tikrai surasti vietos ir šiems pabėgėliams turėtume įsipareigoti priglausti tuos, kurie save laiko pabėgėliais. Tai mes turime daryti ne dėl to, dėl to, kad mūsų saisto tarptautiniai susitarimai, bet dėl žmogiškų sumetimų. Turime padėti žmonėms. Dar trumpai norėjau pakomentuoti klausimą dėl titi, bet Valdis jį jau atsakė. Taigi esu pasiruošęs atsakyti į tolimesnius klausimus. Benar Mono, one minute. Toliau Mono, pusantros minutės. Gaila, kad nėra mos, komisaro Moskovisi, tai klausimus skirsiu Dombrovskijui. Savo Prancūzijai skirtose rekomendacijose jūs bedėte pirštą į mūsų fiskalinės sistemos Prancūzijoje ypatumus. Tai yra e, mokesčių našta, kuri nėra tokia palanki ekonomikos augimui ir neprisideda prie našumo. Jūs taip pat e, identifikuojate mūsų mokesčių sistemos trūkumus. Tose rekomendacijose jūs kalbate apie e, mokesčių didinimą vartojimui, PVM didinimą, o taip pat ir e, išimčių e, atšaukimą. Bet iš tiesų reikėtų sumažinti apmokestinimo lygį visais atvejais. Ką jūs iš tiesų norite pasiekti? Ar jūs norite, kad Prancūzijoje būtų įdėkti proporciniai mokesčiai, kaip ir, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse, mm, ar tie mokesčiai yra socialinė prasme neteisingi ir ekonomiškai nepasiteisinantis, ar ekonomika, ar Europos komisija nori primesti savo modelį. Jeigu komisija nori tapti populiari, tai jinai turėtų kovoti su agresyviomis mokestinėmis praktikomis, kurias taiko didelės įmonės šalise, pavyzdžiui, kaip Google arba GAFAM. Uh, kurios e, mokesčius turėtų mokėti tose valstybėse, kuriuose vykdo veiklą. Todėl, gerbiamas Dombrovski, ar jūs manote, kad e, šita fiskalinė sąjunga apskritai įmanoma? Ponas Lunekas, šiandieną ryte girdėjome Eurogrupės e, pirmininko nuomonę dėl fiskalinių taisyklių įvedimo. Ir panašu, kad mes grįžtame į praeitį, kai grįžtame prie to, kad kvailą paktą reikia pakeisti geresnių paktų. Šiandieną mes kalbame apie šalims skirtas rekomendacijas. 2012 metais 11 procentų rekomendacijų buvo įgyvendinta, tačiau likusios ne. Dabar tik 4 procentai rekomendacijų yra susiję su esminiais pokyčiais, kitos ne. Todėl mane neramina štai kas. Ar tikrai komisija mano, kad dabartinė fiskalinė sistema, kuri buvo patvirtinta prieš keletą metų, duoda teigiamų rezultatų? ir ar tikrai mes vykdome atsakingą politiką ir ji būtina, galvojant apie ateitį. Kitas klausimas. Aš kažko nesuprantu. Nesuprantu to noro, kad šalis būtinai gyvendintų atskiras rekomendacijas, nes vienais atvejais rekomendacijos yra, daugeliu atveju rekomendacijos sutampa, kai kuriais kitais atvejais uh, rekomendacijos labiau specifinės. Ir todėl man kyla klausimas, o iš tiesų, kiek turėtų būti tokių labai konkrečių kiekvienai valstybei nariai skirtų rekomendacijų, ypač jeigu nuolatos teigiama, kad pažanga pasiekta nepakankama. Pone Tomk. Ačiū. Noriu e, užduoti klausimą komisijos nariai Dombrovskijui. Labai gerai, kad mes iš pirmų lūpų gauname atsakymą į mūsų klausimus ir esu tikra, kad visi mes norime, jog ES ekonomika atsigautų taip, jog taptų stipriausia pasaulyje. Bet nereikia pamiršti socialinės apsaugos klausimų, juolab, kad e, šios ryties tikslai išdėstyti daugelį dokumentų ir atliekamas vertinimas, ar viskas vyksta tinkamai. Tačiau kartais ir man susidaro įspūdis, kad dokumentai beverčiai. Tai tiesiog žodžiais išrašyti popieriai nes taip yra stabilumo ir augimo paktas ir kita valstybės narės pasižada dirbti, tačiau visą tai tušti pažadai, nes mes matome, kad valstybių narių vyriausybėms trūksta politinės valios, trūksta ryštingumo ir tai labai rimtas dalykas. Slovenijoje, mano šalyje, reikėjo skubiai vykdyti reformas veikatos apsaugos darbo rinkos sritise, bet visos tos reformos e, liko tik popieriuje. Todėl noriu paklausti, kaipgi iš tiesų užtikrinti, kad valstybės narės elgtųsi atsakingai. Ir turiu galvoje ne tik Sloveniją, bet ir kitas valstybės narės. Jeigu mes norime, kad valstybės narės veiktų atsakingai, tai reikia galvoti, ką daryti su tomis, kurios veikia neatsakingai ir nesijama tinkamai darbo. Gal reikėtų rimčiau vertinti valstybės narės. Ačiū. Pirmininko pavaduotojas Dombrovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, dėl specifinių konkrečių rekomendacijų mokesčių srityje skirtų Prancūzijai. Kad būtų aišku, skaitau, sumažinti gamybos mokesčius ir uh, įstatybų nustatytą pelno mokestį, daugiau dėmesio e, skiriant e, vartojimo skatinimui, panaikinti tuos mokesčius, kurie a, e, neduoda didesnių įplaukų į biudžetą ir taip toliau. Aš manau, kad rekomendacija visiškai aiški. Ir kaip matote, nėra kalbama apie uh, progresyvinę mokesčių sistemą ar vienodo tarifo mokesčių sistemą, kalbama apie kitus dalykus. Ir kalbama iš esmės apie suderinamumą su bendraja mokesčių politika, jos principais. Ir apie tai, kad būtų mažiau apmokestinama darbo jėga, o labiau skatinamas vartojimas mokesčių pagalba. Taigi tai, kas rekomenduojama Prancūzijai, iš esmės rekomenduojama ir kitoms valstybėms narėms, jeigu jūs pažiūrėsite į joms skirtas rekomendacijas. Toliau kova su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Apie tai jau minėjau, kai savo įžanginėje kalboje komisija pateikė nemažai pasiūlymų ir šis klausimas tikrai įtrauktas į mūsų prioritetinių darbų sąrašą. Buvo užduoti klausimai dėl šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo. Teisingai pastebėta, komisija nerimauja dėl rekomendacijų įgyvendinimo, nes pasiekti arba dalinę pažangą, arba per mažą pažangą įgyvendinant rekomendacijas, ir būtina, kad valstybės narės geriau dirbtų, geriau gyvendintų rekomendacijas. Tačiau galiu pasakyti kitą dalyką, kad nėra jokio konkretaus mechanizmo, kuris leistų priversti valstybės narės įgyvendinti tas rekomendacijas, pavyzdžiui, makroekonominės sąlygos. Yra, jos gali būti panaudotos siekiant užtikrinti sėkmingą rekomendacijų gyvendinimą. Tačiau komisija tikrai nenori taikyti kažkokių sankcijų arba a, panaudoti sankcijų taikymo mechanizmą. Nes mesgi kalbame apie reformas ir rekomenduojame atlikti tas reformas, kuriomis turi būti suinteresuotos pačios valstybės narės. Ir um, Todėl mes vis dažniau vartojame palyginamosios standartus, palyginamosios rodiklius. Ir penkių pirmininkaujančių valstybių ataskaitoje būtent lyginamiesiams standartams yra skiriama daug dėmesio ir siūloma juos padaryti privalomaisiais. Toliau, kai kalbame apskritai apie rekomendacijas, tai dera pastebėti, kad dažnai būna taip, kad rekomendacija apima keletą politikos sričių, bet kadangi mes viską grindžiame e, europinio semestro periodu, tai ne, negalime išvengti tokio kelių politikos sričių apimimo. Ačiū komisijos narė Taisin. Ačiū ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Jų daug ar mažai? Pono Niedermayeriui galiu pasakyti, kad rekomendacijos ir anksčiau buvo grupuojamos, grupuojamos jos yra ir dabar. Dėl struktūrinių reformų vykdymo pažangos. Mes ne tik pasitikime valstybių narių pateiktomis ataskaitomis, jos ten pateikia savo informaciją apie užimtumą, naujas darbo vietas, bet visą tai skaičiai. Mes kartu su valstybėmis narėmis esame parengę rodiklius, kurie leidžia geriau įvertinti pasiektą pažangą. Ir valdės teisingai paminėjo, makroekonominės sąlygas, kurios buvo nustatytos, bet be to yra dar ir a, principas, kad biudžetas būtų labiau orientuotas į konkrečius veiksmus. Taigi biudžetas taip turi būti formuojamas ir aš manau, kad ateityje mes dėka tokių priemonių galėsime pasiekti teigiamų rezultatų. Ačiū toliau, ponia Pereš. Ačiū, ponia pirmininkė. Mano klausimai skirti komisijos nariui Dombrovskijui. Pirmiausia, komisija, aišku, analizuoja eurozonos padėtį, apibūdindama metinę padėtį. Tačiau be viso to vertinimo tikriausiai Reikia galvoti ir apie skirtingų valstybių narių ekonomikų tarpusavio sąveiką. Dabar dėl makroekonominio disbalanso procedūros. Ar komisija iš tiesų rimtai vertina tos procedūros taikymą? Ir ar taisyklės, kurias be kita ko tvirtina mūsų parlamentas, tikrai yra tinkamos, nes kitaip Kaip gali būti, kad e, jau keletą metų išėlės pažeidžiami procedūrą nustatyti rodikliai? Ar tai reiškia, kad teisinės priemonės nėra taikomas? Ir aš kalbu ne apie sankcijas. Tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad taisyklių yra. Tiesiog jas reikia taikyti pagal komisiją kitaip visą padėtį vertina. Gal galvoja, kad dalį teisiklių galima vertinti, o dalį ne. Bet mano galva visa apimtimi stabilumo ir augimo a, paktas turi būti įgyvendinamas. Panas Lopes. Esu labai nustembęs, kad mes vis dar taip taikstomės su dabartinė Europos ekonominė padėtimi. Aukštas nedarbo lygis, infliacija labai žema, palūkanų norma labai žema, atotrukis tarp socialinių grupių didėja. Ir fiskaliniai tikslai kurie buvo nustatyti pastaraisiais metais, įskaitant ir lengvesnės samdymo ir atleidimo iš darbo taisyklės, faktiškai neduoda jokios naudos ekonomikos augimo požiūrio. Europos centrinis bankas jo politika taip pat neduoda rezultato. Aišku, buvo padaryta daug klaidų, dėl ko kilo ir krizė. Mes vis dar mokame klaid, kainą už padarytas klaidas, bet mes ir panašu neturime iškaus augimo plano. Nes aukštas ar žemas darbo užmokestis kažkas jį turi mokėti. Taigi, fiskalinė konsolidacija, kuri buvo vykdoma pastaruosius keletą metų, ar ji pasiteisino? Ir ar lankstumas, kuris užtikrinamas darbo rinkoje, reiškia, kad galima nustatyti žemiausią atlyginimą, o visa kita nesvarbu. Dar vienas dalykas - laikinos samdos sutartis. Ar visos tos priemonės padės sumažinti mokesčių naštą ir tuo pačiu pasiekti mūsų norimų tikslų? Ačiū toliau Ivana Maletė. Aš pakeičiau poną Maletį ir noriu paklausti komisijos nario Dambrovskio. Jūs, mes šiandieną klausėmės Niderlandų finansų ministro pastabų ir norėčiau prie kai ko grįžti. Europos komisija negali įgyvendinti taisyklių Ir dabar, nepaisant dviejų ir šešių dokumentų rinkinio, vis tiek e, mechanizmai neveikia. Aišku, komisija yra pateikusi naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, padidinti valstybių atsakomybę už konkrečių rekomendacijų gyvendimą. Tai panašu, kad rekomendacijų skaičius išauks, po to viskas bus aiškinimasi, sudaroma konkurencingumo rezultatų lentelė ir taip toliau. Bet man vis dar įdomu, ar mums nereikėtų labai konkrečiai šių priemonių, kurios skatintų valstybės narės geriau dirbti. Pavyzdžiui, nereikėtų nustatyti rekomendacijos um, įgyvendinimo su struktūrinių fondų lėšų skirimų arba a, obligacijų leidimų ir panašiai. Reikia ieškoti alternatyvų, jeigu dabartinis mechanizmas neveikia. Ką galima padaryti ekspost situacijoje? Kaip galima priversti tas rekomendacijas gyvendinti? Kokiu potencialu galima pasinaudoti? Ačiū toliau Tomas man. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu paklausti komisijos narės Tyson. Šalims skirtose rekomendacijose kalbama ir apie tai, kad dideli migracijos srautai padarė neigiamo poveikio ES valstybių narių socialinėms sistemoms ir nebejotina, kad komisijai teks subsidijuoti kai kurios dalykus. Aš tiesiog galvoju, kas bus toliau, kai pabėgėliai atsidurs mūsų darbo rinkose. Ar jiems bus mokamos išmokos? Kaip reikės suderinti viską? Buvogi susitarta, kad reikės išmokyti kalbos, kad galėtų jie dirbti darbo rinkoje, kad juoms negalės būti mokamas mažesnis nei žemiausias atlyginimas sutartas. Uh, bet aišku, kad socialiniai fondai turi kaupti lėšas ir turėti daugiau lėšų. Kita vertus, mesgi turime prieglopšio reikalams, migracijai ir integracijai skirtą fondą ir gal nereikia ieškoti kitų galimybių. O gal mūsų pastangos tiesiog siunčia netinkamą žymę pabėgėliams. Taigi, ar komisija Išdrys pasakyti, kad pirmiausiai socialiniai fondai bus naudojami pabėgėlių reikalams spręsti, o paskiau jau valstybių narių reikalams. Ačiū toliau, Marija. Nes pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Girdėjau jūsų pasiūlymus. Ir sakyčiau, kad tai jau seniai išbandyti ir žlugę receptai. 40 procentų graikų dabar gyvena skurde. Pusantro milijono yra be darbo. Tačiau trečioji programa reiškia, kad bus dar daugiau mokesčių, o tai reiškia, kad mūsų ekonomika visiškai žlunga. Ir trečioji programa reikalauja, e, kad būtų E, daugiau išsaugoma mm, perteklinių lėšų, nuo 3 iki 3,5 procentų, tai reiškia, kad daugiau pinigų bus e, ištraukta iš realios ekonomikos, išimta iš realios ekonomikos. Taigi kita, kyla klausimas, kas nutiks mūsų bedarbiams. Mes esame pirmoje vietoje pagal jaunimo nedarbo rodiklius, virš 50 procentų ir apskritai Dabar mūsų nedarbo rodikliai yra rekordiniai ES. Taigi, ką labai konkrečiai ketinate daryti tam, kad spręstumėte jaunimo nedarbo problemą Graikijoje? Nes visi šitie jaunuoliai nori darbo, nori sprendimų. Neturiu nieko konkretaus, kas artimiausių metų jiems suteiktų kokią nors galimybę susirasti darbo. Priemonės, kurias jūs siūlote, reiškia, kad gal po kokių 15 metų ir bus rasti sprendimai, tačiau 15 metų vis tik tai yra per ilgas laikotarpis Graikijos žmonėms. Jie negali tiek kentėti dėl šitos ehm, restruktūrizavimo politikos, kaip čia vadinate. Kągi, ar tik vienas klausimas? Nesvarbu, kad jūsų partija nusprendė nebedaryti to, tačiau jeigu norite, galite užduoti antrą klausimą. Žodis jums. Man gaila, kad jūs mane pertraukėte. Aš kaip supratau, kad MPL sekretariatas ir mūsų darbuotojai vienas kito nesuprato. Noriu pakomentuoti dėl to perviršių. Reikia kalbėti ir veikti ieškant daugumos. Žinoma, dėl Prancūzijos tai Galbūt e, Moskovici jisai bando nuslėpti Prancūzijos deficitą ir pulti, užsipulti kitą šalis, bet tokios, tokie veiksmai nepasiteisina. Jeigu kalbame apie vieną valiutą, tai turime rasti mechanizmų, kaip e, tos e, perviršinį biudžetą turinčios šalis investuotų į skurdesnės šalis. Ieškokime pusiausvyros, nes daugiau atsiras tik tai nedarbo, problemos didės. Jeigu tęsime šitą savo elgesį, tai situacija nuo to tik tai blogės. Kągi, dėkuoju, tada suteiksiu vėl žodį vicepirmininkui Dobrovskijai. Žodis jums. Kągi, dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, grįžtu prie klausimo dėl eurozonos dimensijos. Iš tikrųjų, per šį Europos semestro ciklą mes daugiau dėmesio skiriame eurozonos dimensijai ir būtent dėl šios priežasties mes paspartinome eurozonos rekomendacijų paskelbimą kartu su HS e, tam, kad eurozonos valstybės narės galėtų atsižvelgti tai, rengdamas savo nacionalinės reformų programas. Ir taip pat tai atsispindi valsty, konkrečiom valstybėm adresuotose rekomendacijose, kurios buvo e, skirtos būtent eurozonos valstybėms. E, toks realus pasikeitimas šiame semestre. Kalbant apie ekonominio disbalanso procedūras, aš pilnai sutinku su jūsų pareiškimu, kad egzistuojančios taisyklės turi būti taikomos. Tačiau be abejo čia kalbame apie visas taisyklės. Net ir šiandien diskusijose nuskambėjo labai įvairių nuomonių to klausimu. Toliau konkrečiai dėl valstybių, kurios e, dabar yra e, disbalanso procedūrose. E, Iš tikrųjų, mes suprastiname makroekonominio disbalanso procedūras ir visos šalis, kurios, kuriams iškyla tokia grėsmė, e, joms taikoma specifinė stebėsena. Ir taip pat parengiama daugiau konkrečių rekomendacijų, specifinių rekomendacijų ir atidžiau prižiūrima, kaip e, įgyvendamas tos rekomendacijos. Kalbant apie es e, jaunimo padėtį ir e, taip pat eurozonos ekonominį atsigavimą. Iš tikrųjų, mes matome tam tikrą ekonominį atsigavimą, tačiau labai kuklų. Mes tikimės 1,8 e, procentų augimo visoje ES kaip tokia. Ir ekonominės politikos prioritetai, tai yra fiskalinė atsakomybė, struktūrinės reformos ir panašiai, yra skirtos E, toliau stiprinti šitą ekonomikos atsigavimą. Kalbant apie, kaip sakėte, agresyvę fiskalinę konsolidaciją, iš tikrųjų negalime kalbėti apie agresyvę fiskalinę konsolidaciją e, tokio, tokio situacijoje, kad struktūrinis deficitas visoje eurozonoje kol kas auga. Toliau klausimas apie tinkama pusiausvyrą tarp, taip sakant, meduolių ir lasdų, e, kaip pagerinti e, e, arba kaip sustiprinti valstybių norą prisimti savo iš tikrųjų tas e, valstybėm adresuotas rekomendacijas. E, taip mes palaikome ryšius su, su įvairiais veikėjais, su nacionaliniais parlamentais, vyriausybėmis, e, socialiniais partneriais. Kalbant apie sanglaudos politiką, iš tikrųjų egzistuoja tam tikras makroekonominis saliginumas, kuris gali numatyti tam tikrų galimybių panaudoti struktūrinius fondus E, būtent e, valstybėms skirtų rekomendacijų gyvenimą. Tačiau be abejo e, šitų specifinių rekomendacijų gyvenimas ir ateityje bus mūsų vienas iš prioritetų tiek per šį laikotarpį, tiek ir per kitą ciklą ir mes ieškome įvairiausių būdų bei priemonių, kaip tą padaryti kuo efektyviau. Kalbant apie Graikijos klausimą. Klausimą dėl Graikijos, sakykime. Taip, e, noriu pasakyti, kad kai mes kalbame apie Europos semestrą ir e, skirom valstybėm teikiamas rekomendacijas, Graikija nėra šio proceso dalis, kadangi e, Graikija dabar taikoma speciali programa ir jai netaikomas įprastinis priežiūros mechanizmas. E, šiuo atveju jai keliamos sąlygos yra išdėstos e, savitarpio supratimo memorandume ir visiškai nesiniai kaip tik tai buvo peržiūrėta Graikijos programos gyvenimo būsena. E, būklė buvo konstatuota, kad programa vykdoma ir mes tikimės, kad jau šių metų antroje pusėje Graikija grįž prie stabilaus augimo. Na, o kalbant apie įsiskolinimą, <clears throat> mes žinome, kad Eurogrupė sutarė ir sutiko e, spręsti Graikijos skolos tvarumo klausimą ir bus svarstomi įvairūs aspektai, įvairios priemonės, tiek vidutinio laikotarpio, tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio. E, Graikijos valdžios e, vykdomus reformų pastangus iš tikrųjų pagelbėjo ir e, padėjo atkurti Graikijos e, ekonomikos konkurencingumą ir mes galime realiai tikėtis, kad Graikija grįš į augimo ir darbo vietų kūrimo kelią. Na, o toks ir yra programos tikslas ir to trūksta, to reikia Graikijai. E, kalbant apie mm, Vokietijos einamosios sąskaitos perteklių, aš man tada jau kartą atsakiau šį klausimą, būtent dėl šios priežasties Vokietija Dabar e, taip pat e, Vokietija yra taip pat taikoma ekonominio disbalanso procedūra ir Vokietijos. Mm, Vokietijai keliamas uždavinys e, pasiekti stabilaus augimo būtent viešųjų išlaidų mm, didinimo srityje, pirmiausia, investuojant į mokslinius tyrimus, inovacijas ir panašiai. Na, iš tikrųjų dabar mes matome, kad e, valstybinis lygmuo ypatingai savivaldybių lygyje kol kas nepakankamai investuoja. Dėl to mes spaudžiame Vokietiją, kad jinai e, stimuliuotų investicijas pasinaudodama turimų dabar finansinio lankstumo rezervų. Ačiū. Komisarė Taisin, rodys Jums. Labai ačiū. Visų pirma, noriu atsakyti į pono Lopės klausimą dėl dvigubos darbo rinkos arba tam tikros segregacijos darbo rinkoje. Ir kalbant konkrečiai apie Ispaniją, kadangi šis klausimas buvo taip pat keliamas ir mūsų Ispanijai skirtoje ataskaitoje, tačiau būtent preambulėje. Taigi konstatuojama, kad prieš krizę Ispanija buvo valstybė narė, kurioje buvo daugiau tokių, pavadinkime, netipiškų darbo stačių negu vidutiniškai Europoje ir mes žinome, kad buvo vyktos tam tikros reformos, tačiau mums reikia daugiau uh, informacijos apie naujausias reformas ir mes reikalavome, e, kad ta informacija būtų pateikta, ypatingai dėl tolesnių priemonių, kol mes galėsim iš tikrųjų atlikti kažkokią tai same analizę ir parengti konkretesnės e, specifinės rekomendacijas šiai valstybei. Tačiau be abejo svarbu, kad e, tam tikros reformos jau buvo gyvenamas. Kalbant apie Tomo man klausimą dėl migracijos ir pabėgėlių, uh, Na, mane džiugina, kad ir mes irgi turime tokių duomenų, kad iš tikrųjų iš pradžių būtų išlaidų, reikia ieškoti, kaip žmonės įkurdinti, e, kaip juos priimti ir panašiai. Tačiau po to, jeigu bus sukurtas e, geras pabėgėlių integracijos mechanizmas, kaip tai buvo padaryta kai kurių kitų trečių šalių piliečių atžvilgių, tai mes iš tikrųjų galime pasiekti sėkmės ir ko gero rezultatai bus netgi geresni negu anksčiau, kadangi jau kalbėsime apie trečių šalių piliečių integravimą, e, pavyzdžiui, vertinant išsilavinimo lygį, arba mm, įdarbinimo, apgyvendinimo mm, pažangą, mes matome, kad e, mm, galimybių buvo mažiau, be abejo, ir visos galimybės išnaudojimas yra kitas klausimas, tačiau galima iš tikrųjų dar pasitempti. E, Ir visai nesiniai mes dabar e, parengėme trečių šalių piliečių integracijos paketą ir apimant ir atvykėlius, jau esančius ES, naujai atvykstančius, mes norime pagelbėti valstybėm integruoti šios žmonės, kadangi mes žinome, kad geriausias dalykas, kurį galim padaryti e, ekonomikai ir socialinės anglos vardan, tai kaip galima greičiau integruoti šios žmonės. Mes e, Vėl, kyla klausimas, e, kągi, kyla klausimas, ar, ar turime lėšų mes sakykim taip, komisijoje radome tam tikrų lėšų. Pavyzdžiui, 100 tūkstančių apmokėti e, internetiniams kalbos mokymosi kursams. Taigi čia mes pagelbėsime, tačiau be abejo išlaidos yra kur kas didesnės ir pačios valstybės narės taip pat turi prisidėti iš savo pusės. Tačiau, kaip žinote, mes arba E, valstybės narė gali pasinaudoti FETA finansavimu, taip pat ESF e, netidėliotiniausiams problemams spręsti, taip pat e, integravimo rinką tikslams ir panašiai. Taip pat jau nuo pat pradžių mes kreipėmės į Europos socialinių fondų agentūras valstybės narėse ir paaiškinome ne tik tai, kaip galima rasti tų lėšų arba jas rezervuoti šitam sėkmės, bet taip pat ir kaip keisis patirtimi. Siekiame, kad šios agentūros, kiekviena valstybė nariai keistusi geriausia patirtimi ir ne, neišradinėtų dviračio pačios. Tačiau, kalbant apie papildomas lėšas, na, iš tikrųjų daromas kartais išimtis, kaip, pažiūrėjau, kalbų kursai ir panašiai, tačiau mes e, iš principo turime gyventi su to biudžetu, kuris buvo skirtas ir nelabai tikiuosi, kad SF e, atsirastų kažkokių labai dėlių papildomų lėšų galbūt kažkas ir e, įvyks e, vidurio laikotarpio peržiūros momentų, tačiau reikia pirmiausiai labai aiškiai nustatyti prioritetus. Kaip žinote, Europos socialiniam fondė iš tikrųjų yra daug um, ašių, daug finansavimo krypčių ir turbūt daugelį jų galima lankščiai panaudoti, finansuojant pabėgėlių integravimo reikmes valstybės narėse. Kągi visiems dėkoju už jūsų indėlį ir akivaizdu, kad mes visi norime ekonomiškai efektyvios Europos, bet mes taip pat norime, kad šitas siekis tarnautų vienam tikslui. Tai pirmiausiai darbo vietų kūrimui, socialiniai integracijai ir geresnai jaunų vyrų ir moterų ateičiai, o taip pat ir sėkmingesniai arba laimingesniai pagyvensių žmonių senatviai. Nežinau, ar mums pavyks tai pasiekti, bet kuriuo atveju dabar visiems noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą ir linkiu gražaus vakaro.